Okay, uh, colleagues, ladies and gentlemen. Kolegos, sveiki atvykę į mūsų popietinį posėdį. Darbo tvarkiai du punktai. Tai yra pirmiausia, mes pasikeisime nuomenis su ponu Blanko Lopes. Jis yra Ispanijos transporto ministras ir tarybos pirmininkas, o po to pasikeisime nuomonėmis su Europos investicijų banko atstovais. Taigi, pirmiausia, tarybos pirmininkas nurodys, ką jis ketintų ir norėtų padaryti, o po to investicijų banko atstovai nurodys, e, ko jie negali daryti, nes trūksta lėšų. Taigi, ministras ministras e, turi atvykti, išvykti gan anksti, nes po to vyks, teks vykti toliau į ministrą, taigi iš karto suteiksiu žodį jums. Dėkuoju, pane pirmininkė. Gerbiami ponės ir ponai. E, nuos norėčiau informuoti jūs apie tai, ką Ispanija ketina nuveikti transporto srity. Esame parengę darbo programą kartu su kitomis trimis pirmininkaujančiomis šalimis. Tai yra pirmininkaujančio šaltė tai tretijotų Belgija ir Vengrija. Ir dabar norėčiau informuoti Jūs apie tai, iki kokio pažanga buvo padaryta likščiol. Nuo e, sausio 12 dienos vyko neformus transporto ministrus susitikimas su ministru Martinės, su Kalas transporto komisaru. Ir paskutinis susitikimas įvyko vasario 10 dieną. Na ir įvyko diskusijos apie tai, kaip reikėtų uh, užtikrinti miestų judumo tvarumą ir uh, vystimasi, kaip tai atitinka ir komisijos planus. Na ir Po to mes parengėme išvadų dokumentą, kuris bus aptartas birželio mėnesį ministrų taryboje. Ir šiuose išvadose yra numatytos pagrindinės strateginės gairės, kurios leistų padėti kovoti be kita ko transporto terisityje su klimato kaita, o taip pat tai leistų pagerinti ir piliečių gyvenimo sąlygas. Bet to neformalaus susitikimo metu buvo sutarta dėl to, jog reikia gerinti aviacijos saugumą. Ministrai dar sakyti patikino, jog jie toliau dės visas pastangas tam, kad būtų užtikrintas aukštas aviacijos transporto saugumas. Na ir šiam tikslui pasiekti reikia, reikia susitelkti į bendrą strategiją, kuri bus sukurta ES lygiu. Taigi vertiname tam, kad galima būtų sėkmingai apsaugoti piliečius, vystyti ir dėkti naujausias technologijas ir joms teks ypač svarbus vaidmuo. Manome, kad oro uostose reikia įdėkti e, kūno skenerius. Kai kita vertus, nepažeidžiant žmogaus teisę į sveikatą bei kitas bent pagrindinės teisės ir taip pat siekiant kiek įmanoma mažiau varginti piliečius. Todėl labai teigiamai vertiname komisijos ketinimus artimiausiu metu parengti ataskaitą skirtą naujausių technologijų dėkimui. Ir komisija taip pat ketina parengti teisės akto pasiūlymą, kuris skirta bendrijos lygio saugos priemonių įdėgymą. Taigi, aviacinio saugos srityje bus pasirašytas tiek dvišalis sutarimas su JAV, tiek ir tarptautinio lygio sutarimas su tarptautinė aviacijos organizacija. E, nes e, į grėsmės reikia reaguoti pasauliniu lygiu. O Madride vasario 15-16 dieną įvyko antrasis dėrybų raundas dėl aviacinių paslaugų. Dėrybų partneris buvo JAV. E, tai sekė po dėrybų įvykusių sausio mėnesį Vašingtone. Taigi dėrėjomės dėl tokių klausimų susijusių su socialiniais aspektais, saugos aspektais ir klimato apsauga. Taigi šias dėrybas reikia tęsti tam, kad būtų pasiekti ES svarbiausi tikslai, kuri vėlgi užtikrintų investicijas į aviacijos sektorių bei rinkų atverimą. Na ir Lahut, e, JAF transporto ministras nurodė, kad bus pradėtas uh, Naujas dėrybų raundas, jis įvyks Briuselėje ir tikimės, kad dėl visų šių dalykų pavyks pasiekti pažangos. E, vasario 25-6 dieną Madride įvyko kita konferencija skirta vieningam Europos dangui. Ir tai yra pavadintas, kur ir rezultatas buvo Madrido deklaracija, apinanti daugiau nei 60 iniciatyvų kurios leistų gyventi šį strateginį Europos Sąjungos projektą. Taigi visas šis tvarkaraštis rodo, jog tikrai stengiamasi įgyvendinti ambicingų priemonių paketą per greitą trumpą laikotarpį skirtą 2009-2014 metų laikotarpiui. Taigi mes artime prie mūsų galutinio tikslo, tai yra bendro Europos dango ir tai leistų veiksmingiau dirbti aviacinėms bendrovėms, sumažinti aviacijos sektoriaus poveikį klimato kaitai, o taip pat pagerinti saugos aspektus. Taigi, galvojant, taigi, per praėjusią ministrų, ministrų per praėjusią ministrų tarybą įvykusią kovo 11 dieną informavau savo kolegas ministrus apie pasiektą pažangą. Tarybos metu taip pat buvo kalbama apie reglamento projektą dėl investicijų skirtų uh, e, nelaimingiams atsitikimams aviacijos rytyje išvengti. E, taip pat uh, ten buvo aptarti tokie aspektai kaip investicijų priėmimas, jautros informacijos tvarkymas ir tai dar sėki leistų pagerinti as aviacinio sektoriaus saugumą bei pagerintų pagalbą nukentėjusiems. Ypač nes visi suvokėme, jog piliečiams labai svarbu turėti kiek įmanoma daugiau informacijos tais atvejais, kai vyksta nelaimingi atsitikimai. Tam, kad būtų galima išvengti sumaišties ir nepasitikėjimo aviacijos sektoriumi. Todėl e, aviacijos kompanijos įvykus nelaimingiams susitikimams ir kiek įmanoma greičiau teikti informaciją šeimos nariams ir draugams. Taigi ministrai nusprendė, kad e, reglamente bus numatyta, jog per dviejų valandų laikotarpį įvykus po nelaimingo atsitikimo e, aviatinės bendrovės turės informuoti per dvi valandas apie piliečių keleivių sąrašą. Ir kol kas yra dvi išlygos, tačiau tikimės, kad su parlamentu dar pirmininkant Ispanijai pavyks susitarti per pirmąjį skaitimą dėl šio reglamento. Be to, taryba informavo apie dėrybų padėtį susijusi su saugos nuostatimis aviacijos rytyje. Tikimės, kad ir šioje srityje pavyks pavisiekti pažangos, nors išliko neišspręstų svarbių klausimų. Todėl mūsų manimų tinkama būtų palaukti balsavimo parlamente dėl šio dokumento valandžio mėnesį tam, kad galėtume išbaigti atitinkamus tyrimus. Bet to taryb, transporto tarybai buvo iš esmės sutarta dėl to, kad reikia, reikti, re, užbaigti direktyvą dėl slėginių, slėginių renginių gabenimo. Na ir pat to, kai, buvo, kai po to, kai bus sutarta dėl deleguotų veiksmų, tikimės, kad su parlamentu pavyks susitarti per pirmąjį skaitimą, jeigu manoma, dar pirmininkant Ispanijai. Taip pat norėčiau informuoti ir apie tai, kad kitą mėnesį greičiausiai pavyks susitarti dėl uh, transeuropinių tinklų kad tai yra susiję ir su direktyvos pasiūlymu dėl pažangių transporto sistemų. Na ir šis teisės aktas bus tvirtinamas kartu su parlamentu pagal deleguoto aktų proce, veiksmų procedūrą. Ir tikimės, kad dėl šio teisės akto pavyks su parlamentu sutarti per antrąjį skaitimą. Taip pat taryboje Per pirmąjį skaitimą buvo patvirtintos pozicijos dėl reglamento pasiūlymo dėl, e, e, dėl jūrų ir kelių transporto keleivių teisų. Ir tikimės, kad per antrąjį skaitimą pavyks susitarti su šiuo parlamentu dėl šio teisės akto ir tai pagerins keleivių teisės. Ypač daug skiriant dėmesio neįgaliems asmenims arba asmenims su ribotu judumu. Taip pat norėčiau informuoti apie tai, kad transporto taryba patvirtino bendrą poziciją dėl e, uh, 2003 metais uh, e, darbus komiteto patvirtintomis pasiūlymais ir siūloma liberalizuoti keleivių transportą kartu su kaiminimis šalimis. Ir atitinkamai pasirašyti reikinius sutarimus su kaiminimis šalimis dėl keliaivių transporto. Taigi aviacinis paketas buvo pagrindinis aptartinis dalykas per pirmai, pirmosius šis tris mėnesius ir buvo taip pat gilinamas į nelaimingo atsitikimų klausimus, artėme prie vieningo Europos dangaus ir dėrybų dėl aviacinių paslaugų su JAV dėka prie, artėjame prie rezultatų. Taip pat norėčiau priminti neformalų korunijos susitikimą ir taip pat norėtume pagerinti e, jūrų transporto bei autobusų keliaivių teisės. Tačiau vis dėlto išlieka daug klausimų, kuriuose reikėtų siekti pažangos transportas rytyje sutinkamai sutartimis. Tai pavyzdžiui, reikėtų peržiūrėti Europos transporto tinklų teisės aktus, kaip siūlo komisija, ir taip pat reikėtų duoti postumi šiai sričiai bei pradėti diskusiją dėl metodų peržiūros. Šias konsultacijas kartu su komisija organizuosime konferenciją, kuri įvyks birželio 8-9 dieną Saragosijoje ir tikimės, kad šioje konferencijoje dalyvaus tiek ES, tiek kaiminių šalių ministrai bei atstovai iš komisijos bei parlamento. Ir šio susitikimo metu galėsime išanalizuoti Europos transeuropinių tinklų ateitį, taip pat bandysime parengti uh, pagrindinių tiklų apibrieštis. Taip pat kalbėsime apie naujas finansavimo strategijas bei uh, pro, prioritetinių projektų įgyvendinimą. Kartu e, išanalizuosime transeuropinių tinklų vaidmenį. Tai yra, kaip šie transeuropiniai tinklai padeda mums ar suartėti su kitomis kaiminėmis šalimis. Taigi, e, taigi e, ir turėdamas progos Uh, Liepos mėnesį informuosiu Jūs apie birželio mėnesio susitikimo rezultatus bei kitą transporto srityje padarytą pažangą. Pone ministrė, ačiū labai tiems parlamento nariams, kurie vėlavo. Turiu pasakyti, kad ministras uh, turi išvykti laiku, kaip numato mūsų darbo atvarkė, taigi Jūsų klausimų laiką pribosiu. Tris minutės galite klausti, o tada aš jau pradėsiu mojuoti plaktuku, o pradėsiu nuo pono Grošo, EPP frakcija. Ja, danke, Vorsitzende, danke, Herr Minister, Präsident. Uh... Ähm, ačiū pirmininkė, ačiū ministrė. Taigi aš labai trumpai dėl susitarimo tarp Junktinių Amerikos valstijų su Junktinės Amerikos valstybėmis e, oro transporto srityje. Praeitą savaitę buvo susitikimas Vašingtonė, bet lieka du atviri klausimai. Jūs pasakėt, kad konkurencingumo srityje yra pažangos, Ar matote tokį susitarimą, kuriame mes liktume su savo 25 procentais, 25 procentų dalyvavimu? Ar jūs manote, kad galima šį skaičių būtų padidinti? Kitas dalykas - apsikeitimas informacija. SWIFT buvo labai įdomus. Na, įdomi patirtis parlamentui iš šios diskusijos Ir ateityje, aišku, tai taip pat bus įdomu žiūrėti, kaip tai vystysis. Kaip manote, kaip reikėtų keistis informacija tarp parlamento ir tarybos, kad tokių nesusipratimų, koks įvyko su SWIFT, būtų galima išvengti. Ir paskutinis klausimas dėl viso kūno skanavimo oro uostuose. Mums tai taip pat yra nemenka problema, mes susipažinę su šia technologija O ypač mums įdomu būtų sužinoti, kaip taryba į tai žiūri, ar mano, kad tai galima būtų naudoti visuose oro uostuose, ar tai turėtų būti laisvai nusprendžiama atskiruose valstybėse narise, bet to, kokią, kokį poveikį tai turės piliečių sveikatai dėl saugumo ir dėl mokesčių už skrydžius. Labai džiaugiuosi, kad pavyko pasiekti pažangos, bet aš norėčiau sužinoti, ar jūs išsiaiškinote visus tokius svarbiausius klausimus taryboje, kas ir už ką yra pasiryžęs ir kiek mokėti. Dėl piliečių teisių mūsų akimis tai taip pat labai stiprus aspektas, bet aš manau, kad jūsų mandato antroje pusėje jūs daugiau koncentruositės į gatvių, į kelių ir į geležinkelių transportą. Norėčiau dar paklausti ir apie ten šį beitą. Saragosoje jūs minėjote, bus susitikimas, jau kaip pirmininkaujanti valstybė žiūri į tai, kad yra nustatomi nauji kriterijai, ap, kaip jūs žiūrite į tai, e, kaip finansavimo sprendimą, ar jūs manote, kad tai galėtų būti iš vis naujų prioritetų nustatymas. Uh, Na, pirmieji du punktai mano klausimuose yra patys labai, yra labai svarbus, bet aš tikiuosi, kad šių prioritetų sąrašas toks ir išliks, kad mes nepateiksime naujo kažkokio sąrašo. Dėkui. Ačiū labai. Socialistų frakcijos vardu panas Alkadravė. Um, Ačiū labai, pana pirmininkė, už suteiktą žodį. Dėkoju ministrui už jo pranešimą. Man e, labai džiugu girdėti apie tai, ką jūs kalbėjote, apie atsakomybę. Praėjusią savaitę vyko vizitas Ar jūs e, manote, kad e, turint omenyje tą trumpalaikę perspektyvą, mums tikrai pavyks pasiekti užsibrieštų tikslų? Ir kaip pavyks suderinti prieigą prie rinkos, turint omenyje gamintojus Europoje ir jų prieigą JAF rinkose? Ir kaip Jūs vertinate galimas skaidres procedūras susijusias su draudimu organizuoti Amerikos vežėjams naktinius skrydžius? Kitas svarbus dalykas, nebūtinai susijęs su sausumos keliais, yra tiek daug kitų aspektų, apie kuriuos turime kalbėti. Jie susiję ir su šio susitarimu. Turėtume kalbėti apie saugumą. Yra ištisas temų spektras, į kurį turime atsižvelgti. Turime kalbėti apie techninį ištarnavimą, turime kalbėti apie ne ES teikiamas techninio aptarnavimo paslaugas. Taip pat ten tinklai, aišku, irgi yra labai svarbus ir mes visi laukiame susitikimo Saragosoje. Tikimės, kad pasimatys pirmieji darbų vaisiai. Daugelis darbo grupų dirba šioje srityje. turėtų vykti ir bendros diskusijos. Gal galėtumėte taip pat pasakyti, kokia tarybos pozicija? Pone Alkadravis, spėjote per tris minutės liberalų frakcijos vardu, pone Bilbao, tris minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, laba diena. Dėkuoju, ponė Blankė, už tai, kad pasidalinote informaciją su mumis ir dabar norėtųsi pasitikslinti kai ką. Ir man ypač aktualu tai, ką sakėte apie e, apie transeuropinius tinklus ir atitinkamą susitikimą. Man norėtųsi sužinoti konkrečiau, nes skaitama apie trečią prioritetinę liniją. Tai yra nauja Prancūzijos valstybinį sustarimą modifikuoti šį šią prioritetinę liniją Prancūzijoje. Taigi norėčiau sužinoti, ar e, iš tikrųjų tikrai bus numatyta ta nauja trasa per Lincę. Ir ar iš Suandalus ir Binetų vyks auk... E, didelio greičio trasa. Ir greit, taigi traukinių trasa. Taigi gal galėtumėte uh, nurodyti be konkretesnių duomenų. Jeigu yra sudarytas susitarimas su Prancūzijos vyriausybė dėl šios prioritinės linijos, gal yra kokiu nors numatytų laikotarpiu, kada ji bus pradėta statyti. Ir taip pat norėčiau sužinoti, kodėl buvo pakeista trasa. Jūs kalbėjote apie Saragosą, Birželio 8-9 dieną įvykdinti susitikimą. Jūs kalbėjote apie tai, kad kalbėsite metodologiją, kaip nustatyti pagrindinės trasas, apie finansavimą, taip pat apie prioritetinius projektus, kuriuos šiuo metu analizuojate. Taigi norėčiau paklausti, ar turite kokių pasiūlymų, kaip pasiekti pažango šiuose trijose srityse. Greens, Ačiū žalių frakcijos vardu, panas Krameris. Um den... Ačiū. Noriu padėkoti, kad jūs atvykote į parlamentą. Pone Lichtenberger užduos dar klausimą dėl skrydžių saugumo, o aš noriu susikoncentruoti į tokius dalykus. Transeuropiniai tinklai, jų nauja struktūra, visą tai skamba labai džiuginančiai. Mes nusprendėme, kad pirmiausia reikia žiūrėti į butelio kaklelį, taip vadinamą. Mes turime mm, su pinigais, kuriuos naudojame, pasiekti kuo didesnių transporto politikos ir klimato politikos tikslų. Tačiau Ar visiems yra aiškiai suprantama, kad biudžetą galima išleisti tik tai vieną kartą? Ir kai kur didžiuosiuose projektuose galbūt šį bei tą reikėtų išbraukti, nes jie savo efektą parodys tik tai po 20-30 metų. Pavyzdžiui, vienas iš tų didžiųjų projektų būtų Brenner Basel tunelis, Liono Turino tunelis, Femenbelt tiltas arba Mesinos tiltas. Jeigu mes šiuos projektus realizuosime tik tai 20-30 procentų, tai nieko neišlošime. Ar visi supranta, kad reikia keisti mūsų politinę kryptį šioje srityje? Kitas dalykas - eurovinietė. Iš pradžių Ispanija sakė, kad pirmininkaujant Ispanijai ji nenorėtų kartoti to, ką padarė jos du pirmtakai, tai yra atidėti šį klausimą, norėtų kovo, Ispanija ketino kovoti su e, neatsažininga konkurencija Europoje, kai kurios šalis nupigina transportą, kenkia aplinkai ir taip toliau. Taigi, ar Ispanija ketina imtis šių klausimų ar ne? Na, dabar dėl keliaivių transporto autobusais ir laivais. Mes turime garbingus, siekti garbingų sąlygų. Jeigu aš keliauju e, keliauju traukiniu, tai man suteikiama 25 procentų nuolaida, jeigu valanda, vėl, jeigu valanda vėluoja traukinys. Tas pats galioja e, keleiviams skrendantiems lėktuvų, jeigu vėlavimas yra didesnis negu 3 valandos. Ar galite pasakyti, kodėl tai tokie yra ne, vien, ne vienodumai, galbūt jūs ketinate ką nors čia keisti. Kitas dalykas - elektromobilių naudojimas Ką Jūs manote, ar tai tik tai elektromobiliai, ar elektra turėtų būti varomi ir autobusai, dviračiai, elektroniniai dviračiai, e, tramvajai ir netgi traukiniai. Tai yra tie elektrotransporto, tos elektrotransporto priemonės, kurios gali padėti apsaugoti klimatą. Ačiū. Ačiū. Mano sąraše dar yra šeši nariai sąrašą. Baigsiu dabar ponas Zėleris, Tusas, Ajala Sender, Lichtenberger ir Zasada. Meisner. Pone Meisner. Ir viskas. Daugiau klausančių nebus, nes, kaip jau minėjau, ministras turės išvykti iš mūsų posėdžio. Dabar ponas Zyla. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ir ministrui už jo pranešimą ir darbo programos pristatymą, o mano klausimas susijęs su pono Grošo klausimu. Gal galėtumėte plačiau pakomentuoti kūno skaitytuvus, lygindamas juos su kitomis technologijomis? Kokia tarybos pozicija? Ar e, bus numatyta, kad e, bus galima nesinaudoti kūno e, skaitytuvais, ar bus kažkokie alternatyvūs įėjimai, numatantis galimybę pereiti kontrolės patikrą. Dėl Saragoso susitikimo, manau, kad svarbiausias klausimas yra ten 10 projektų finansavimas. Ar taryba ir finansų ministrai jau surengė konsultaciją šią temą, nes e, žvelgdami į artimąją perspektyvą ir situaciją valstybėse narėse, matydami situaciją įvairiose valstybėse narėse, e, kalbant apie Sanglaudos fondų lėšų naudojimą ir savo finansinių išteklių naudojimą turiu pasakyti, kad e, nerima kelia tai, kad kai kurios valstybės plėtojančios sudėtingus finansinius projektus ne, negalės jų pabaigti. Ir kai kurių ten dešimt projektų reikės tiesiog atsisakyti, todėl kad kai kurios valstybės narės tikrai susiduria su finansiniais sunkumais. Ir apie tai diskutuojame taryboje. Ačiū labai. Τούσας. Η υλοποίηση και η πρόοδος της πολιτικής στον τομέα των μεταφορών, χερσαίες, εναέρειες και θαλάσσιες. Transporto politikos Pasikeitimai ir perkelimas iš gatvių į geležinkelį turi labai daug ką pakeisti, be kita ko pakeisti ir darbuotojų padėtį, ir turėti naudos vartotojams. Dabar matome tokius dalykus. Pavyzdžiui, mm, Britanijos oro linijos British Airways streikuoja, kadangi nuolat atleidžiami darbuotojai, Ir problemų yra ir visose kitose, pavyzdžiui, Graikijos avialinijose, Lufthansoje taip pat grėsia streikai. Taigi, akivaizdu, kad darbuotojams pastarųjų metų įvykiai ir naujos politikos tendencijos yra labai e, problematiškos. Kitas dalykas Junktinių Amerikos valstijų ir ES sutarimai dėl oro transporto, mano supratimu, yra nepakankami nei ekonominė, nei demokratinės laisvės bei piliečių teisų prasme. Taip pat ir sveikatos atžvilgių tikrai ne visa, nei visus įmanomus aspektus buvo atsižvelgta. Manau, kad apskritai darbuotojų situacija transporto srityje visose valstybės narėse yra suprastėjusi. Trečias dalykas. Turime žiūrėti, kaip Europos Sąjunga ir kaip kiekviena oro linijų bendrovė garantuoja saugumą oro transporto srityje. Ministrė galite pastebėti, kad pastaruoju metu Egėjo jūros regione vos nekas dieną yra pažeidinėjama Graikijos oro erdvė. Ta daro turkų kariniai lėktuvai. Mums tai kelia didelį pavojų. Tai kelia pavojų ir apskritai oro erdvės saugumui, nes štai, pavyzdžiui, neseniai buvo toks įvykis, kad e, vos nenukrito Frontexo malūnsparnis patruliavęs tame regione. Taigi, kaip galime užkirsti kelią tokiems oro erdvės pažeidimams? Graikija nuolat, Graikijos vyriausybė patvirtino ne vieną kartą, kad tokių pažeidimų yra nuolat ir kad tai yra didžiulė grėsmė erdvės saugumui. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę šio klausimu. Ar jūs smerkėte tokius pažeidimus? Ačiū, ponia Alvarės. E, Dėkuoju, ponė pirminiai. Pirmiausia, ponė ministrė, norėčiau, naudodamasi progą, e, e, padėkoti jums ir visų Madrido delegacijų dalyvavusių kolegų vardu padėkoti už suteiktą informaciją, taip pat už Ispanijos vyriausybės pastangas sudėtingoje situacijoje. Taigi Jūs kalbėjote apie temą ir dėl jos turiu klausimą. Pirmiausia, mane domina tas susiti... aukšto e, rango susitikimas Montrealyje ir norėčiau sužinoti, kokios pozicijos laikosi uh, pirmininkantis šalis ir kokios pozicijos laikotės dėl operacinio saugumo uh, toje srityje, kur reikia užtikrinti aukštos saugos lygį. Antra, norėčiau paprašyti, gal galėtumėte daugiau nušviesti e, dėrybų situacija dėrybose su JAV dėl aviacinių paslaugų. Jūs kalbėjote, kad tuoj bus baigta dėrybų, naujas dėrybų raundas dėl um, susitarimo, taigi norėčiau paklausti, kokios pagrindinės pažangos yra pasiekti ir kada ketinate pasirašyti susitarimą. Zasada. Ačiū labai, ponia Alvaras, ponas Zasada. Bardzo dziękuję. Panie ministrze, przedstawił pan. Ačiū labai. Ministras pritarė pirmininkaujančios Ispanijos, atsiprašau, ministras pristatė pirmininkaujančios Ispanijos planą. Man atrodo, kad tas planas labai ambicingas, susijęs su finansavimu įvairių projektų. Aš kai kuriais atvejais nesutinku su jumis ir norėčiau užduoti tris klausimas. Būtų įdomu sužinoti, kokia tarybos pozicija. Pirmiausia, dėl finansavimo. Galbūt reikėtų griežtesnių priemonių, reikėtų numatyti, kas e, skirs finansavimą ir nuo kurio lygmens pradėtas bus finansavimas. Antras direktyvos taikymos rytis. Žinau, kad dabartinė tarybos pozicija susijus numatyta e, konkretiems oro uostams ir jų pasirinkimas priklauso nuo e, keleivių skaičiaus. Ir trečia, kokia tarybos poziciją dėl keleivių grupių, kurie turėtų prieigą prie um, saugos kontrolių informacijos. Galbūt galėtų galėtumėte pakomentuoti oro uoste taikomų kūno skaitytuvų klausimą. Aš nesu įsitikinęs, kad šie kūno skaitytuvai užtikrins reikiamą saugumą oro uostose. ES uostose vyko e, bandomoji skaitytuvų procedūra ir ji parodė, kad nebūtinai prisideda prie saugumo. Ačiū, ponė Lichtenberger. Ačiū. Uh, Aš norėčiau tik tai pasisakyti dėl jūsų pranešimo. Jeigu reikės parengti sprendimą dėl viso kūno skenerių, ar pasisakysite už tai, kad jie būtų privalomi oro uostuose, ar pasisakysite už tai, kad tai bus taikoma tik tai ten, kur ta valstybė narė nori daryti, atsižvelgiant į atitinkamus kriterijus. Kitas klausimas dėl Euro, transeuropinių tinklų peržiūros. Mes diskutuojame ir toliau. Ir aš norėčiau paklausti, ar atsižvelgiant į valstybių narių sunkumus finansinėje srityje nereikėtų sustabdyti kai kurių darbų, arba perkelti kai kurių didelių projektų į vėlesnį laikotarpį. Galbūt mažesnius pataisimus vis dėlto galima būtų ir toliau tęsti, mažesnius darbus, mažesnius pataisimus. Taigi pasakykite, ar jūs už tuos mažuosius pataisimus, kuriuos galima finansuoti iš karto, ar už didžiuosius projektus. Ačiū, dabar ponia Jela Sender. Dėkuoju, ponia pirmininkė, labadiena, ponia ministrė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tą pažangą, kuri buvo padaryta dėl uh, sprendimo susijusiu su. Uh, E, jūrų transporto keleivių teisinėmis ir atrodo, kad e, jūs šit ypač daug dėmesio skiriate neįgaliems žmonėms ir žmonėms su judėjimo apribojimais. Tai bus naujas dalykas teisės akte. O kai dėl Madrido konferencijos, e, kurioje turiu galimybę dalyvauti, tai norėčiau paklausti, uh, ką rekomenduotumėte, kaip rekomenduotumėte žiūrėti į Madrido deklaraciją? E, jūs Madrido susitikimo metu visi dalyvavusi galėjo labai atvirai pasikeisti nuomonės. Na ir visai neseniai komisija parengė 2020 metų strategiją ir tai bus tas pagrindas, kuriuo remintis formuluosime būsimas finansinės finansieras, e, fi, perspektyvas. <laughs> Taigi norėtume, kad taryba mums leistų geriau suvokti koks vaidmuo šioje strategijoje tenka transporto sričiai. Taigi galbūt e, birželio mėnesio susitikime jūs galėtumėte pasiūlyti valstybėms narėms pasikeisti nuomonėmis apie transporto vaidmenį ir labiau įtraukti transporto sritį į Europinės darbo atverkės, ponė Maisner. Ja, dank, Ačiū labai, ponė pirmininkė, ponė ministra. Du trumpi klausimai. Vienas susijęs su vidaus rinkos e, teisės aktų harmonizavimu, tai yra pereimam prie geležinkelių transporto. Kaip Jūs vertinate, kaip būtų galima Prancūziją priversti būti labiau atvira? Aš žinau, kad tas klausimas nėra paprastas, tačiau mane jis labai domina. Na, Antras, kol kas e, internetu keliaiviai dar negali nusipirkti bilieto galiojančio visoje Europos Sąjungoje, tačiau tokia iniciatyva būtų labai sveikintina. Trečiasis klausimas susijęs su kūno skaitytuvais ir daugiau su eismo saugumu. Aš esu įsitikinusi, kad e, turėtų būti vieningos saugumo procedūros taikytinos visose valstybėse narėse. Ar jūs pritartumėte tokiai idėjai? Ar jūs manote, kad prasminga vienuose oro uostuose įrengti kūno skaitytuvus, o kitose ne? Ačiū. Ministra, jums užduota daug klausimų, <laughs> pradedant kūno skaitytuvais ir baigiant kūno skaitytuvais. Gal norėsite pabandyti atsakyti į klausimus? Parlamento nariai bus jums labai dėkingi. Muchas gracias, señorías. Dėkoju, ponai parlamentarai. Pirmiausia, norėčiau priminti štai, kad netvyko tam, kad pristatyčiau pirmininkaujančios šalies tikslus, tai jau esu padaręs. Todėl turėtumėte suprasti, kad tai, ką šiandien, ką šiandien išdėšiau, buvo išdėstas jau sausio mėnesį, kriterijai nesikeičia, tikslai lieka tie patys. Na taip. Uh, kai kurie eurodeputatai e, uždavė tuos pačius klausimus. Tiesiog mes siekime nuo pirmojo e, trans, nuo pirmosios transporto tarybos mes bandome išlaikyti pusiausvyrą ir tikimės, kad Liepos mėnesį galėsime apibendrinti to subalansuoto darbo rezultatus. Tai yra tai, ką nuveikė Ispanija savo pirmininkavimo metu transportos srityje. Taigi pirmiausia buvo užduoti klausimai susijęs su kūno skaitytuvais. Na, labai malonu tai, kad 27 valstybės narės korūno susitikimo metu sutarė dėl to, jog reikia būti reikia siekti gerinti saugumą ir to galima pasiekti, sukuriant bendrą europinę strategiją. Ir tikimės, kad tas e, kad geriau yra turėti bendrą europinę atsaką, o ne pavienių valstybių narių atsaką. Ir visos valstybės narės sutarė, net ir tos, kurios eksperimentiniu uh, E, pagrindu jau pradėjo taikyti ir naudoti tuos kūno skaitytuvus. Visų tų diskusijų pasiekoje komisija ketina parengti ataskaitą ir po to jau birželio mėnesį taryboje galėsime priimti atitinkamą sprendimą. Taigi komisija parengs ataskaitą, jie pristatys e, balandžio mėnesį bus joje išanalizuoti techniniai, ekonominiai aspektai, taip pat ir naudotojų teisės, kaip, pavyzdžiui, intimumo sfera, privati sfera, sauga, sveikata. Ir tai bus dokumentas, kuris leis mums priimti bendrą sprendimą dėl šio klausimo. Na ir naujų technologijų naudojimas yra būtinas dalykas, juolab, kad e, visi esantis mano, kad dabartinė patikrų sistema daug labiau pažeidžia intimę sferą negu naujosios technologijos. Taigi maname, kad galėsime suderinti sprendimą ir jį bendrai patirti, patvirtinti. Tai rodo ir diskusijos dėl šio klausimo. O kai dėl susitarimo su JAV dėl aviacinių paslaugų, dėl antrosios fazės, Taigi norėčiau padėkoti komitetui ir jo pirmininkui už darbo, taip pat ir už vizitą JAV taryba e, formavo apie likščiol įvykusius dėrybų raundus. Vienas iš jų vyko Vašingtone, o kitas Madride. Ir, ir šiuo metu Bruselė vyksta dar vienas dėrybų raundas. Na ir kaip JAF rinka ir ES rinka apima 60, daugiau nei 60 procentų, procentų viso aviacinės eismo pasaulyje. Todėl techninis dernimas ir de, reikalam dernimas yra būtinas šioje srityje. Tai yra labai svarbu, nes tai leis sumažinti kaštus, tai taip pat leis pasiekti pažangos kovant su klimato kaita nes jeigu bus sumažintas, sutrumpintas skrydžių laikas, tai bus mažiau taršos. Todėl mane nus, nusprendė, nustebino tai, ką pasakė žalių atstovas. Mes tikrai esame pasiryžę mažinti emisijas ir tokiu būdu kovoti su klimato kaita. Ir tikrai šiose srityse padarėme pažangos dėrėdamėsi dėl sustarimo. Taigi ypač aplinkosauginio aspekto atžvilgių buvo pasiekta pažangos, nes čia JAV ES nuomonė sutampa. Ir taip pat tikimės, kad turėsime galimybę daryti abipusės investicijas ir tokiu būdu galima bus pasiekti tą 25 procentų tikslą. Taigi galima konstatuoti, kad JAV yra nusiteikę labai geranoriškai ir JAV yra sutikusi dalyvauti uh, Ispanijos pirmininkavimo metu trečiame dėrybų raunde ir esu nusteikęs gan optimistiškai. Manau, kad turime nemažai veiksmų laisvės ir pavyks pasiekti sustarimą. Taigi galbūt per tris dienas jau bus pasiektas naujas susirimas. O kai dėl e, oro uostų saugos direktyvos, tai praeitą, per praėjusius tris mėnesius šie dalykai buvo aptariami taryboje ir čia ir vėlgi valstybės narės laikosi skirtingų nuomonių, todėl reikia jas derinti tam, kad būtų pasiekta bendra pozicija kol kas nėra sutarta dėl to, kaip turėtų būti finansuojamos oro uostų saugos priemonės. Nes valstybės narės šį klausimą žiūri skirtingai ir nacionaliniu lygiu sprendžia skirtingai. Ar tai čia turėtų būti kažkoks tai bendras nustatytas mokesčius, kiti vėlgi mano, kad tai už šias saugos priemonės turėtų mokėti keleiviai ir manome, kad jeigu norime pasiekti sutarimo dėl šio klausimo, tai reikėtų ne tiek sutelkti į mokesčio klausimą, o susitelkti į pagrindinius klausimus, pagrindinius tikslus, kurie leistų užtikrinti didesnį skaidrumą bei leistų išvengti diskriminacijos nustatant oro, bendrijos oro uostus ir šiuos mokesčius. Štai į šiuos tikslus mes ketiname susitelkti. Na, buvo kalbama apie tai, kad ne visuomet sutarė parlamentas taryba ir aš te galiu tikėtis, kad bendrausime atvirai. Kai dėl europinių transporto tinklų ir diskusijų dėl finansavimo, tai pirmininkavimo metu mes esame nusibrėžę štai kokį tikslą. Ir beje, komisija laikosi to paties tikslo. Tai yra, kad reikia nustatyti metodologiją, kuri leistų peržiūrėti transeuropinius tinklus. Na ir šiuo metu labai intensyviai dirbame, dalyvavome įvairių ekspertų darbo grupės susitikimuose, kuriuos rengė komisija ir jų tikslas buvo atlikti peržiūrą kol kas dar nepriimti rezultatai, nebuvo nustatyti peržiūros kriterijai, nes e, laukiame iš komisijos komunikato. Tačiau svarbiausia yra tai, kad nustatytume bendrus kriterijus, kurie būtų taikimi transeuropiniams tikslam. Ir aš manau, kad čia reikia laikytis ambicingų tikslų, nustatant tuos principus, Taip pat reikia ambicingai siekti išplatinti ir išplėsti transeuropinius tikslus, na, nu, o mano šalis turi ypač abetingų tikslų dėl transeuropinių tikslų, tinklų. Taigi, pavyzdžiui, čia paminėsiu viduržymė jūros koridorių. Ir tai bus ne vien tik tais koridorius, tai bus projektas, kuris leistų užtikrinti konkurencingą transportą. Na, aišku, dabartinė ekonominė situacija apsunkina investicijų kriterijų nustatymą. Ir e, yra nustatytos įvairios darbotverkės 2010 metams ir šių darbo tvarkių pagrindų, pavyzdžiui, kursime finansavimo strategijas, o be to peržiūrėsime įvairių projektų srityje padarytą pažangą. Tai yra pažanga susi pasiekta užtikrinant jungtis su trečiųjų šalių transporto tinklais tam, kad būtų pagerintos transporto paslaugos. Taigi Bilbao mieste vyko atitinkamas susitikimas. Pane Bilbao, aš uždavė klausimą dėl tarp vyriausybinių susitarimų. Dėl šių koridorių ir manome, kad per ateinančias savaitės jau greičiausiai balandžio mėnesį vyks susitikimas su Prancūzija tam, kad galėtume nustatyti tą tarptautinį pagrindą koridoriaus įrengimui. Taigi ir to susitikimo, po to susitikimo galėsiu atsakyti visus jūsų klausimus susijusius su šiuo koridoriumi. Tačiau iki to susitikimo negaliu kol kas nieko atsakyti, nes reikia nusatyti kriterijus. Eurovinietės klausimas. Na, na ir atsakant į šį klausimą, Galiu pasakyti, kad vyks techninis susitikimas mūsų pirmininkamo metu ir, e, ir po to iš karto atvyksiu parlamentą informuoti, kai dėl autobusų ir autobusų keleivių teisių, o taip pat e, įvairių transporto rūšių konkurencingumą ir e, paslaugų kokybę nes paslaugų kokybė, tiesą sakant, bus keleivių teisų užtikrinimo garantas. Ir tie keleiviai, kurie vyksta jūrų transportu, turi turėti tas pačias teisės, kaip ir keleiviai vykstantis autobusais bei. Taigi, per praeitą tarybą kovo mėnesį per pirmąjį skaitimą buvo patvirtintas išvadas dėl šių dviejų pasiūlymų ir jų tikslas yra sustiprinti autobusų bei jūrų transporto keleivių teisės. Ir mes savo pirmininkamo metu tęsime dėrybą su parlamentu ir Tikimės, kad artimiausių metų bendrai galėsime patvirtinti šį reglamentą, kuris pagerintų keleivių teisės vykstančių jūrų transportu. Kitą savaitę įvyks aukšto lygio konferencija skirta operaciniam saugumui ir tikiuosi, kad Ispanijos delegacija uh, nušvies šių temų svarbą Europos Sąjungai. Tikimės, kad susilauksime daug dalyvių, aukšto rango dalyvių. Na ir mes ketiname, kad bus priimtas sprendimas patvirtinti saugumo parametrus. Taip pat bus peržiūrėti pil, pilotų, reikalavimai taikomi pilotams kavinoje ir taip pat reikalavimai taikomi pilotų mokymui ir taip pat e, ketinsime sureaguoti į su saugos klausimais susijusius susijusius dvejonės. Taip pat kalbėsime apie SSR programą. Na, kol kas nekalbės apie vieningą dangų, nes Madridė padaryta tas svarbus pareiškimas, jame yra daug rekomendacijų ir galite susipažinti su šią deklaraciją dėl vieningo dangaus įgyvendimo ir toje deklaracijoje taip pat yra nustatyti tikami tikslai. Ir esu tikras, kad šis kad kaip bus e, įgyventas šis antrasis e, aviacijos e, paketas, tai be, šalia bendros valiutos turėsime bendrą dangų ir tai leis aviacijos bendrovėmis veiksmingiau, našiau teikti savo paslaugas, išvengiant vilkinimų ir kartu tai leis pagerinti saugumo aspektus E, dabar mes e, vertiname tą galimybę, kurie minėjo ponia Ajala per kitą tarybą birželio mėnesį kalbėti apie strategiją 2020 bei transporto vaidmenį, jo įtraukimą į šią strategiją bei transporto vaidmenį atgaivinant ekonomiką. Štai Na, atsiprašau, galbūt ne visus klausimus galiu išsamei atsakyti, laikas yra ribotas ir turėjau 10 minučių, dėkuoju už visus klausimus, pasižymėjau man užduotus klausimus ir kuriuos dabar negaliu atsakyti, nes stigo laiko ir pažadu, kad Kitas iki sugrįžęs aš sureaguosiu šios klausimus, į kuriuos dabar neturiu laiko atsakyti. Ačiū labai, ponia ministrė. Noriu padėkoti Jums už Jūsų pažadą, už tai, kad išpildėte savo pažadą ir dar kartą dalinkotės mūsų posėdį. Noriu padėkoti už puikų pirmininkaujančios Ispanijos e, bendradarbiavimą su parlamentu. Turiu pasakyti, kad mums pavyko padaryti pažangos netgi derantis dėl JAV ir ES sustarimo. Mes tikimės, kad ir toliau vyks glodus dialogas tarp mūsų ir jūsų, tiek kalbant apie e, jūrų strategiją, tiek apie e, kitas svarbės temas. Jūs kalbėjote apie tai, kad E, transporto vaidmuo bus ir toliau labai svarbus, tuo tarpu komisija kartais tą vaidmenį pamiršta, todėl jūsų 2020 metų vizija mums visiems bus labai naudinga Saragosoje. Tikiuosi, susitiksime dar kartą su jumis, aš ten taip pat vyksiu, noriu padėkoti už e, jūsų skirtą laiką. We just have five minutes to... Turime penkias minutės, per kurią turėtų būti suderinta technika Okay, colleagues. Next item on the agenda. Kitas darbo atvarkės punktas - ten tie transeuropinio transporto tinklo finansavimas, Europos investicijų bankas, ponas Juka Lukanan iš Suomijos vieši. Šiandien pas mus jis yra struktūrinio finansavimo skyriaus e, Europos investicijų bankė vadovas. Pone Lukinenai, žodis jums. Thank you, Chairman. Ačiū. Pirmininkė. Garbėjai komiteto nariai, ponios ir ponai, man labai malonu dalyvauti šiandien jūsų posėdėje ir supažindinti jūs su Europos investicijų banko iniciatyvomis. ECB yra Europos bankas, turintis um, tam tikrus tikslus Valstybės narės dalyvauja investicinių banko valdytojų valdyboje, tuo tarpu direktorių valdyboje yra valstybių narių ir Europos komisijos atstovai. Kaip jau minėjau, mūsų tikslai yra pirmenybiniai ES tikslai. Vienas iš šešių svarbiausių tikslų yra transeuropinio transporto tinklo projektai. Kiek pasistumėta finansuojančios projektus? Esama e, daug pažangos, tačiau yra ir daug spragų. Kitaip tariant, e, Kai kuriuose srityse buvo daug, padai, daug ko nuveikta, tačiau e, reikia ir toliau didesnio finansavimo. Kalbant apie 2007-2013 metų finansavimą, maždaug 400 milijardų eurų buvo skirta investiciniams. Tos investicijos turėtų būti finansuojamos mums reikalingi skirtingi finansavimo šaltiniai. Net jei komisijos e, fondai e, teikia 30 procentų viso reikiamo finansavimo, dar daug e, finansinių išteklių turi sutelkti pačios valstybės ir nacionalinių lygmenių. Mūsų paskolos apima 15-20 procentų visų investicijų, tai yra apie 30 milijonų 7 metais ir 50 milijonų nuo 5 iki 9 metų. Taigi tos sumos tikrai yra labai svarios. Kalbant konkrečiau, pažvelgia į tendenciją, skolinimo tendencijas, tai jos išaugo nuo finansinės krizės pradžios buvo pastebimas finansavimo sumažėjimas. Ypač jis pastebimas geležinkelio srityje, taip pat finansuojant prioritetinius projektus. Prioritetiniai projektai gauna tam tikrą finansavimą iš Europos investicinio banko fondų kaip tai matote ir lentelėje. Tačiau mes ne tik teikiame paskolas, mes prisimame ir su projektai susijusią riziką. Nuo 2008 metų mes įdėgėme LGTT, ten projektų paskolų garantijų priemonę. Tai yra Europos investicijų banko e, priemonė, kuri teikia garantiją programams, kuriuo apimtis maždaug 1 milijardas eurų. Kartu su kitais finansuotojais mes e, teikiame finansavimą e, svarbiems projektams. Taip pat yra numatytos um, tokios priemonės kaip EPEC, Europos um, prioritetinių projektų ekspertizės centras ir ACTF, švaros transporto um, priemonė. Kalbant apie prioritetinius e, projektus, jų finansavimas išaugo, kaip jūs matote, lentelėje. Dabar yra maždaug 120 prioritetinių projektų. Uh, yra numatyti įsipareigojimai apimantis maždaug 2 milijardus eurų. Mes dalyvavome prioritetiniuose projektuose ir prioritetinėse programuose visoje Europos Sąjungoje. Kalbant apie konkrečius projektus. Mes pateikėme e, šių prioritetinių transporto projektų sąrašą. Projektai buvo, buvo pradėti 2008-2009 metais ir e, galbūt sąraše atrasite ir savo pažįstamų pavadinimų. E, yra pateiktos sumos, kurios buvo finansuotos iš mūsų banko. Taip pat pateiksiu informacijos ir apie anksčiau minėtus projektus. Kaip jau kalbėjau, e, struktūrinio finansavimo priemonės e, tikslas yra invest, parama investicijoms. 2008 e, metais buvo numatyti 4,2 milijardai eurų, o devintaisiais metais šis finansavimas išaugo iš, iki beveik 6 milijardų eurų. Mes taip pat numatėme konkrečiai, konkrečiams atvejams pritaikytus projektus ir pavyzdžiui LGTT, ten projektų paskolų garantijų priemonė yra labai svarbi, kur jos rėmose yra renkiam, re, teikiama uh, E, parama ir teikiamos garantijos skolintojams. Tai yra ypatingai svarbi priemonė turint omenyje dabartinę padėtį finansų rinkose. Tačiau jei e, nėra sandorių, nėra ką ir finansuoti. Todėl labai svarbu remti viešąjį sektorių, kad jis e, plėtotų prioritetinius projektus. Tam yra numatytas EPEC Europos prioritetinių projektų ekspertizės centras, kuriame vyksta ekspertų susitikimai ir keitimasis informacija. Kita svarbi priemonė yra JASPERS bendra pagalba projektams Europos regionuose remti. E, šiame, šioje pagalboje dalyvauja generalinis regio direktoratas, centrinis bankas ir Teikiama par, parama taip pat iš struktūrinių ir, ir sanglaudos fondų. Mes remiame ir technologijų plėtrą ir investicijas, tengiamės, kad e, išlakų kiekis e, transporto priemonėse būtų sumažintas ir ši priemonė yra ypatingai svarbi ACTF. E, EIB ne tik skolina, tačiau teikia ir teikia ir garantijas turto formą. E, mūsų parama apima pusę milijardo eurų. Tiesa, skolinimosi lygis yra pakankamai uh, mažas, tačiau šių investicinių svertų vaidmuo yra labai didelis. Ypatingai reikėtų paminėti Margaret fondą, kuris yra įsteigtas e, kartu su kitais donorais ir šis fondas yra uh, um, veikiantis ir siekia bendrų politikos projektų, iš jo finansuojami transeuropinio transporto tinklo projektai ir kiti projektai. Tačiau Nepaisant sutelktų pastangų ir paskatų, mes negalime sustoti, mes turime galvoti apie ateitį. Ten T programa yra tokia didelė, kad privataus kapitalo dalyvavimas šiuose projektuose yra neišvengiamas. Ypač dabar yra parengta daug nacionalinių projektų ir mm, jiems finansuoti reikalingas ir viešasis finansavimas. Kalbant apie ES 2020 e, e, metų strategiją, aišku, kad e, transporto priemonės turi būti modernizuotos ir turėtų sunaudoti kuo mažiau anglies. Tam yra numatytos priemonės, kurios turėtų būti finansuojamas iš, rinko, iš privačios rinkos, taip pat tos finansavimas turėtų užtikrinti švaresnių transporto priemonių naudojimą. Taip pat yra numatytos ir pagalbinės priemonės kapitalo rinkoms. Mes tęsėme investavimą šiose, šioje srityje. Mes taip pat numatome platinti ten projektų paskolų garantijų priemonės LGTT um, taikymo sritį. Mūsų bankas taip pat e, finansuoja įvairius infrastruktūros projektus. Svarbu kurti paskatas kreditavimo rinkai. E, svarbu pervertinti į rinką išleistas obligacijas ir taupimo lakštus. Tokių priemonių poveikis finansų rinkoms būtų labai didelis ir tokiu būdu mūsų finansavimas padidėtų. Tokia priemonė padėtų sumažinti ir riziką privačiose institucijose. Ten BŽT biudžete yra numatyta galimybė pasidalinti galimą projektų riziką. Kitas būdas kredituoti sandorius yra užtikrinti projektų paskolas ir su projektai susijusios lakštus. paskoloms teikiamos tos, tiek, e, reik, keliami tie patys reikalavimai, kaip ir įprastoms e, paskoloms. Mes vėlgi numatom tokią priemonę, kuri apimtų ir dalymasi esamą riziką. Dėl galimo LGTT, ten projektų paskolų garantijų priemonės e, taikymas ryties paplėtimo yra numatyta galimybė dalintis grėsme plėtojant šios. Europos komisija sutinka, kad LGTT um, tikslo plėtimas turėtų įvykti. Komisija ketina nagrinėti šią galimybę, tačiau kol kas dar galutinis sprendimas nėra priimtas. Tačiau tai leistų pritraukti svarbes investicinės geležinkelio ir um, jūrų transporto srityje susijusią su prioritetiniais projektais. Ir pagaliau Paskutinis, bet nemažiau svarbus e, dalykas yra ES fondų koordinavimo gerinimas. Ten tie biudžetas e, numato paramą TNT projektams. Šių projektų vaidmuo, galimybė jais e, naudotis, galimybė naudotis fondais turėtų būti geriau koordinuojama. Šioje skaidruolėje pateikta bendra informacija ir jei jūs norėtumėte užduoti klausimus, tai galite kreiptis į čia išvardintus kolegas. Jūsų klausimus mielai atsakysiu ir aš dėkoju. Indeed, dėkoju, ponė Lūkinen. Ir dabar ponas Groš. Dank, Ačiū pirmininkė. Buvo labai įdomus jūsų pranešimas, bet nesusigaudančiam žmogui tai ši apžvalga buvo gerokai sudėtinga. Tačiau ką galėjau pastebėti dėl ten T. Tai, kas buvo žalia, buvo gerai, kas raudonai pažymėta, jau nelabai gerai, jeigu teisingai supratau, ar ne? Manau, ir pirmininkas taip pat suprato šias schemutes. Na, o kas mums yra labai įdomu, kaip parlamentarams, man asmeniškai taip pat, yra toks dalykas, kaip sukursime finansinius instrumentus, kurie leis valstybėms narėms artimiausių metų įgyvendinti transeuropinių tinklų projektus ypač atsižvelgiant į tai, kad ateityje teks susikoncentruoti į tam tikrus prioritetus. Taigi, kaip galime padėti valstybėms narėms finansuoti tokius ilgalaikius projektus? Jūs minėjote keletą sustiprintų intervencijų galimybių, sustiprinto įsikišimo galimybių, tačiau iš principo lieka atviras klausimas. Jeigu turime 390 iki 270, 270 yra ta suma, kurios dar trūksta ten tinklams, taigi, man atrodo, ar ateityje tikrai tai bus tokie projektai, kuriuos galima bus finansuoti, ar tikrai reikia tokių didelių projektų, galbūt reikia ieškoti naujų kelių. Man atrodo, kad pradžioje teks sustiprinti finansavimą, galbūt teks sustiprinti ir garantijas, kadangi rizikos ir jų patrauklumas privatiems investuotojams pradinėje fazėje yra labai labai nedidelis. Aišku, tai varijuoja skirtingose projektuose, tačiau vis dėlto bendrai tai nėra didelis. Nėra toksai patrauklumas labai didelis. Taigi noriu pasakyti, kaip jūs ketinate pasinaudoti tojais instrumentais, tuo finansavimu, kurį mes jau turime, sanglaudos fondais, transporto fondais ir visais kitais tam, kad padėtume valstybėms narėms finansuoti tuos projektus. Kitas dalykas, visai bendro pobūdžio klausimas. Čia jūs minite vieną, vieną belgišką projektą, tunelio projektas. Uh, E, numatytas 2008 metų projektų prioritetų sąraše. Aš norėčiau, kad jūs paaiškintumėte, kaip šiam belgiškam projekte buvo garantuodamas bendradarbiavimas su, privačia, mm, su privačiu kapitalu, juk PPP tai reiškia e, Private Public Partnership, tai yra pri, viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas. Taigi aš norėčiau sužinoti, kokiu būdu šis bedradarbiavimas čia vyko. Kitas, paskutinis klausimas dėl jūsų prezentacijos, nes iš dalies, aišku, atsakymą jau žinom, bet norėtumėm iš jūsų tai tą išgirsti dar kartą. Kaip minėjau, kai kurie finansiniai instrumentai prarado savo pajėgumus dėl finansų krizės. Ką mato kaip tą mato Europos investicijų bankas, atrodo, kad jam atvirkščiai jokios krizės nebuvo, jis kaip tik sustiprėjo. Galbūt galėtumėte pamokyti ir kitus bankus, kad jie taip pat pasinaudotų jūsų patirtimi ir šiek tiek stabilizuotų mūsų finansinę politiką ateityje. Ačiū. Dėkui, ponė Groš. Pasakėte visiškai teisingai, ponai Lukanen, kad Belgija yra gerai repres, reprezentuojame šiame komitete. Na ir toliau pasakys ponas Alkatravi, kitas belgas pas mus. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Europos investicijų banko atstovui, kad atvyko į mūsų posėdį, kad išaiškino mums viską, nors aš aišku irgi nesupratau daugo, tačiau reikėtų ramiai susipažinti dar su šiuo dokumentu detaliau. Bet jau dabar turiu keletą pastabų. Kalbam apie didžiulius iššūkius. Mes esam transporto komitetas, reglamentuojame transporto klausimus ir šiaip dabar gyvename gana sudėtingų laikotarpių. Visose valstybėse narėse yra biudžeto sunkumų ir reikia kažkokius projektus įgyvendinti prioritetinę tvarką, nes jie yra būtini ir jų įgyvendinimas reikštų geresnę ekonomikos integraciją, didintų augimą ir panašiai. Taigi, Galima apie tai diskutuoti metų metus, ką su tais tenais dabar daryti ir komisaras nori pasinaudoti transporto fondų lėšomis, bet aš jūsų noriu paklausti, o ką jūs siūlytumėte, kaip mums dabar optimalizuoti šių problemų sprendimą, kaip sutelkti daugiau lėšų, negu kad atrodytų būtų įmanoma, žvelgiant į dabartinę biudžeto būklę. Jūs minėjote ne vieną mechanizmą, kuriuo galima būtų pasinaudoti, tačiau norėčiau konkrečiai paklausti, kaip pačiu paprasčiausiu, pačiu tokiu įtikinamiausiu būdu padidinti mūsų biudžeto lėšų kiekį. Dar viena pastaba čia dėl vieno projekto, tas vadinamasis diabolo, tai yra susijęs su Briuselio oro, Zaventėmo oro uostu ir po žeminiu tuneliu sujungsiančiu jį su kitais miestais su šiuo projektu yra kai kurių sunkumų ir tikrai kyla klausimas apskritai dėl jo prasmingumo. Kitas dėl Margarit, taip jūsų minėto fondo, klausimas, kokia dabar yra šio fondo padėtis, kaip artimiausiais metais bus real, konkrečiai realizuojami šio fondo projektai ir kokiais laikotarpiais tai turėtų vykti. Ačiū, ponė. Dabar ponė Maisne. Dėkoju pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad mano kolegos, kurie jau ilgiau dirba šiame komitete, irgi ne viską suprato. Taigi aš ne vienintelė, kuriai čia buvo šiek tiek per greitai viskas susakyta. Žinoma, jūsų pranešimas buvo labai informatyvus, bet kad viską suprastumėm, tai reikėtų geriau įsigilinti. Porą klausimų aš vis dėlto turiu. Uh, norėčiau pasklausti dėl tų PPP projektų 8 ir 9 metais. Ar tai jau baigti projektai, ar jūs e, juos tebe remete, ar jūs prie jų dar tebe dirbama. Kitas dalykas, komisaras Kalas jau klausimų metu ir atvykęs pas mus sakė tokį dalyką. Jis mano, kad transporto sritis ateičiai yra labai svarbi. Mes žinom, kad vidaus rinka be transporto neveiks, todėl transporto koridoriai mums yra būtini. Uh, Transportas apskritai labai svarbi sritis ir valstybėse narėse, regionuose lygi šiol taip trūko pinigų, kad nebuvo įmanoma normaliai finansuoti infrastruktūros atnaujinimo. Ir ponas Kalas sakė, kad galbūt reikėtų pagalvoti apie apskritai naujo fondo steigimą greta tų PPP modelių. Galbūt jūs turite čia kokią nors viziją, kaip ateityje visą tai turėtų atrodyti Mes, pavyzdžiui, manome, kad panašiai, kaip ir, kaip ir paminėjo ponas Elkadravi, kad pinigų ateityje reikės dar daugiau ir galbūt jūs turit kokiu nors idėjų, kaip tų pinigų sugeneruoti, iš kur jų gauti, iš kur tų finansinių lėšų dar paimti papildomai, kad galėtume finansuoti visus reikalingus projektus. Ačiū dabar, ponė Lichtenberg. Ačiū. Ir man buvo labai panašus įspūdis susidaręs, bet aš tiesą sakant, jau pernai išklausiau ne vieno bankininko ir jie man aiškino, kaip įgyvendinamos tos strategijos. Tiesą sakant, manęs jie neįtikino. Nes apskritai visada viskas baigėsi tuo, kad skolos yra nukeliamos į ateitį tol, kol jos susikaupia ir pasidaro toks didelis skolų kalnas, kurio net valstybės narės negali apmokėti. Dabar turim ne vieną realų pavyzdį. Na, o kitas dalykas, aš norėčiau paklausti, tas finansų mechanizmas yra sudėtingas ir dėl jo struktūros trumpalaikės investicijos yra mm, jums teikiamas prioritetas. Ir aš norėčiau paklausti, kokiu jūs čia laikotės prioritetų 8-9 metams ir 7-13 metams. Ar žinote, kad yra kažkokiu tai nustatytų prioritetų? Man atrodo, kad tai viena iš problemų. EIB finansavimas, Europos investicijų banko investa, finansavimas labai dažnai susijęs su gatvių, kelių transportu. Mes siekiame daugiau ekologiško transporto, tai yra geležinkelių transporto finansavimo. Ir Galiausiai tam tikras finansavimas yra susitaupomas ten ir geležinkelių finansavimui. Čia prisideda ir EIB savo ta, e, kreditinėmis strategijomis, tačiau iš principo visuomet išlošia kelių transportas. Ir pastaraisiais metais, kiek aš matau iš visų duomenų, nuolatos didėja būtent kelių transportų finansavimas, o geležinkelių mažėja. Ir tai labai stipriai susiję su tuo, kad finansiniai instrumentai yra būtent tokios struktūros, kokios yra kad pirmiausia apsaugomi privatus investuotojai nuo nuostolių, o ne viešasis interesas. Ir man dėl to kyla problemų, nes tai ateities transporto struktūrai gali tapti kontraproduktyvu, jeigu mes vieną sektorių ypatingai iškelsime, jį labai finansuosime, o kitas dėl savo tokios, na, būklės bus finansuojamas kur kas mažiau. Ir manau, kad dabar ateityje šita problema tik tai dar labiau išryškės, kadangi viešųjų finansų būklė yra labai prasta. Tai norėčiau čia sužinoti jūsų nuomonę. Ar turite kokią nors strategiją, kad išvengtume šitos susidariusios disproporcijos tarp skirtingų transporto sričių ir jų finansavimo. Galbūt jūs žinote, kaip tą disproporciją būtų galima išlyginti. Ačiū. Toliau ponas, ponė Jensen. Yes. Uh, dėkoju, ponė Prinkė. Dėkoju ir banko atstovai. Norėčiau užduoti gan paprastą klausimą. Jūs paminėjote, kad mums reikės daugiau privataus kapitalo. Sutinku su jumis, kad iš tiesų to ir reikės. Na ir norėtųsi sužinoti, kokių kliučių matote, kurios e, sukliudo e, privačių ir viešųjų partnerysių kūrimą infrastruktūros rytyje. Na, puiku, kad Europos investicijų bankas sukūrė tokį platų priemonių spektrą. Uh, Jeigu mes pasižiūrėsime tai, ką nuveikė bankas, tai tikrai spūdinga. Taigi, sakyčiau, tikrai viskas labai sėkmingai daroma, tačiau reikėtų pagalvoti tam, kad būtų lengviau kurti privačias ir viešasias partnerystės. Mano manimo, tam tikrose šalyse gali kilti netgi teisinio pobūdžio sunkumų ar kliučių. Tarkim, Danijoje pas mus uh, E, dėl tilto, žymos tilto statybų kilo problemų dėrybų metu ir būtent dėl šios priežasties Vokietija nenorė dalyvauti šiame projekte, nes Vokietijai buvo labai sudėtinga sutikti su, valst... su modeliu, kuris priklausytų vyriausybei, o po to jau tilto naudotojai turėtų mokėti. Tarkim, iš Švedijos atvykstantis žmonės ir taip toliau. Čia nėra teorija su didžiuoju um, tiltų sąsąją jungtimi į Švediją, tai buvo padaryta. Na ir šį projektą įgyvendinti iš pradžių buvo sudėtinga, tačiau dabar jis jau atsipirko anksčiau negu kad buvo numatyta. Taigi aš manau, kad dabar jau investicijų bankas sukūrė naujų priemonių, kurios leistų būtent finansuoti tokias sąsajas su Skandinavija bei Vokietija. Taigi norėtųsi išgirsti labiau iš platesnės perspektyvos, kokios kliūtis trukdo susikurti privačioms ir viešoms partnerystėms. Dėkuoju, ponas Krameris. Puiku. Na, aš galiu šiek tiek papasakoti savo paties patirtį, tai ir dėl to Feman tilto, ir dėl to kito tilto. Tai pirmiausia, tai buvo e, tiltas tarp Malmio ir Kopenhagos, du dideli miestai, o kitas tiltas, e, na, jis buvo tai statyt, turėjo būti statytas kitoje vietovėje, kur gyventojų mažiau, kurie ir nesiskundžia ir jį turėjo finansuoti naudotojai. Vokietijoje prieš 20 metų griuvo Berlyno siena, na ir tuomet kilo klausimas, kaip reikėtų uh, apjungti rytų ir vakarų Vokietijos infrastruktūras, aišku, darbo buvo daug ir tuomet ir kilo viešų ir privačių partnerysčių mintis, nes pavieniai nebuvo manoma užtikrinti finansavimą. Ir dabar tuo metu buvo susklošusi išskirtinė situacija ir buvo nuspręsta, kad per ateinančius penkerius metus reikia milžiniškų investicijų tam, kad galima būtų užtikrinti sąsajas tarp abiejų šalių infrastruktūrų. Buvo pradėtas planavimas ir man rodos buvo įgyventas vienas projektas, o po to viskas nutrūko. Kodėlgi? Tiesą sakant, šiandien aš skolinuosi du, pinigus, kuriuos turiu gražinti rytoj ir galbūt per dešimt metų bus milžiniškas statybų bumas, bus sukurta daugybė darbo vietų e, darbo vietų statybų e, sferą, o po to 20-30 metų turiu gražinti kredituktus, tačiau nebebus pelno. Ir tiesą sakant, mūsų interesas yra tvari plėtra, o ne trumpas bumas ir po to nieko. Tokio stacijoje Europoje neturime, todėl turime būti labai atsargus. Tai čia buvo pirmas dalykas. Antras dalykas, man atrodo, reikia apskritai pakeisti mastyną ir e, reikia atsisakyti tų didžiųjų projektų, kurie bus užbaigti po 30 metų ir jiem reikės 80 procentų visų turimų lėšų o turime galvoti apie tokius projektus, kurie būtų tvarus, kurie leistų sukurti tvarę infrastruktūrą ir viską kurti palaipsniui ir galiausiai galbūt leisti savo sukurti platus masą projektą. Na ir galiausiai, tai ką jūs minėjote, visas tas sąrašas, tai čia 90 procentų, man atrodo, čia susijęs su greitkeliais. Taigi galbūt galėtumėte nurodyti kiekius, kiek nuošimčių yra investuojama į kelių transportą, gelžinių transportą ir trumpų atstumų transportą. Mes parlamente kažkada buvome nusprendę, kad 40 procentų visų institucijų turėtų būti skirta geležinkelių transportui tam, kad galėtume pasiekti ekologinių tikslų, o tačiau finansiniai sprendimai eina visai kitą linkme. Taigi norėčiau sužinoti, kaip atrodo pas jūs Ir kaip jūs, pavyzdžiui, žiūrite į Vokietijos turėtą um, patirtį, nes, pavyzdžiui, tuo metinė konservatorių vyriausybė uh, nutraukė tų didžiųjų projektų finansavimą, nes matė, kad jie neturi perspektyvos. Ponas Balčytis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų pateiktoje informacijoje labai yra nemažas skaičių ir iš vienos skaidrės galima e, daryti tam tikras išvadas kad bendrėje Europos investicinių bankų įsipareigojimai yra virš 5 milijardų litų. Tai eina kalba apie fondų įsipareigojimą, o pačio banko virš 500 milijonų eurų. Ir daug čia buvo pasakyta dėl tam tikros ateities politikos. Manau, kad tai yra glaudžiai susiję ir ateities banko politika. Ar jums netrodo, kad kalbant apie perspektyvą finansuoti infrastruktūros objektus, vis dėlto didesnį dėmesį reikėtų skirti transporto infrastruktūros projektų finansavimui. Iš mano pateiktos e, pavyzdžių, kur aš e, remiausi jūsų pateiktą lentelę, didelę dalimi sudaro energetiniai projektai. Tačiau norint iš tikrųjų turėti ateityje perspektyvą dėl įvairių dalykų, dėl keliaivių ir krovinių pervežimo, dėl bendros e, transporto politikos, aš manau, kad Europos investicinis bankas turėtų peržiūrėti savo politiką galbūt peržiūrėti finansavimo paketus į didesnėje pusę e, transporto įvairių projektų finansavimą. Ar jūs taip nenumatot ateityje? Ačiū. Much, so... Ačiū labai, ponia Balčyti. Savo ruoštų aš norėčiau pastebėti porą dalykų dėl viešo ir privataus sektoriaus partnerysčių. Uh, Mano šalyje e, Londono metro buvo statomas remiantis finansavimo iš šių partnerysčių. Jos buvo itin svarbios. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad dažnai e, finansavimas iš viešojo e, sektoriaus yra užtikrinamas, tuo tarpu privataus sektoriaus finansavimas kiek šlubuoja. Pone Maisner ir kitas kolega atsakė panašų klausimą, tačiau aš norėčiau dar kartą pasitikslinti. Jei Aš norėčiau, kad EIB teiktų paramą, sakykime, Mančesterio geležinkeliams. Man iškyla klausimas. Na, man tiesą pasakus nelabai aišku, kaip atrodytų EIB teikiama parama tokiam privačiam projektui. Ar yra numatytos tam tikros e, schemos, kaip ar man, pavyzdžiui, reikėtų kreiptis į savo vyriausybę ir tik tuomet būtų gauta parama iš EIB. Ir pagaliau grįžtant prie Maiklo problemos. Man buvo labai keista, kad sąraše tiek daug greitkelių ir sausumos kelių projektų. Tai parodo, kad 2008-2009 metais daug, didžioji dalis projektų buvo susijusi su sausumos keliais. Tačiau, aišku, yra ir su geležinkeliais susijusių projektų. Uh, Vis dėlto Europos parlamentas jau keletą kartų išsakė savo poziciją dėl trans, transeuropinio transporto tinklo projektų ir dėl šio tinklo finansavimo. Jei atsižvelgsime į parlamento teiktus skaičius, tai sugrįšime į tą uh, E, užburtą ratą. Ir vėlgi grįšiu prie Mančesterio pavyzdžio. Ponas Pakė iš komisijos galbūt norės pakomentuoti klausimus, o tada suteiksiu galimybę investicijų banko atstovui atsakyti klausimus. Ponas Pakė pirmiausia. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė, sutikti žodį. Tiesiog pasidalinsiu vien keletą pastabų Ir tikrai patikinsiu, kad Europos investicinių bankas ir komisija tamprai bendradarbiauja. Ir tos priemonės, kurios šiandien buvo nušviestas, buvo sukartos kartu komisijos ir EIB. Taigi mes kartu turime atsakymybę už daugumą šių priemonių, galime jomis ir kartu pasidžiaugti. Ir iš tikrųjų daugelis iš jų bus peržiūrėtos ir patoblintos, pakeistos priklausomai nuo ten dešimt politikos peržiūros ir atitinkamų diskusijų komisija. Tai minėjo skaitime ir ponas Riutas tai taip pat nekartą minėjo. Taigi iš tikrųjų būtina e, parengti platesnio masto finansavimo strategiją tam, kad būtų gyvendamas ten dešimt tinklas. Ir Tai reiškia, jog reikės konkretesnio planavimo tam, kad būtų išlaikyti pagrindiniai strateginiai ES projektai, aišku, bus atsižvelgta ir finansavimo klausimus ir taip pat reikės e, žiūrėti, kokių finansavimo galimybių egzistuoja tam, kad šie projektai būtų įgyvendinti. Aišku, reikia daryti skirtumą tarp finansavimo ir lėšų skirimo iš vienos pusės ir iš kitos pusės mokesčių mokėtojų ir galtinio vartotojų iš kitos pusės. Nes tai yra tarsi tokie du svertai, kurie lemia finansavimo strategijas. Mes galime kalbėti ir apie ES kreditus, bet ir apie valstybių narių finansavimą. Taigi ten dešimt projektai bus bendra valstybių narių ir ES atsakomybė, taigi bus ir bendros investicijos bei finansavimas. Tai reiškia, kad, tai strategijoje, kad strategijoje tai reikės atžvelgti ir taip pat reikės užtikrinti geresnį ir skaitėresnį koordinavimą tarp europinių ir nacionalinių investitorių, nes tai gal ir atitiktų tikslus. Na, aišku, bet nacionalinio finansavimo per ateinančius mėnesius europinės finansavimas bus pagrindinis dalykas. Taigi, tokiu būdu galėsime užtikrinti, kad mūsų priemonės bus veiksmingesnės. Na, taip pat buvo užkeltas klausimas, kaip e, galima būtų finansavimo kelių užtikrinti, kad Europos transporto infrastruktūra būtų pažengesnė ir ten dešimt politikos peržiūros metu gilinsimės visas šias priemonės. Na ir galbūt Manchesteris iš tikrųjų gali būti finansuotas, nes tikrai yra daug dalykų, e, kuriems verta numatyti specifinius mechanizmus. Taip pat ten dešimt e, tinklų kontekste yra daug gerų projektų, kurie bus finansuojami iš kitų e, šaltinių, bus, pažiūrėjau, taikomi garantijų mechanizmai ir juos tikriausiai reikėtų pasigilinti tam, kad būtų užtikrintas investavimas per Europos investicijų banką, bet aišku, vėlgi čia reikia įsigilinti ir rinkos galimybės. Na, ir PPN nėra auksinė bulė, kuri užtikrina ten 10 finansavimą. PPN e yra e, svarbus veiksnys užtikrinantis veiksmingesnį projektų gyvenimą ir valdymą. Na ir e, ribotais atvejais PP e galbūt padės užtikrinti papildomas įplaukas ir finansavimą, bet galiausiai PP e yra sudėtingas dalykas susijęs su valstybių narių pajėgumais, tai reiškia bendradarbiavimas ir vietos valdžios institucijais. Na ir vėlgi čia tenka. Tenka vaidmuo Europos komisija ir PP ekspertizės centrams ir tokiu būdu galima bus užtikresnė platesnė institucijų dalyvavimą ir jų išteklių panaudojimą, nes galiausiai tai iš tikrųjų PPP klausimas yra labai jautrus politinių požiūrių ir sudėtingas. Ir tai paaiškina, kodėl jų nėra tiek daug, kiek galbūt kartais norėtųsi. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė Pekė. Na, kyla klausimas, kas prisims riziką na, kai kalba eina apie viešą ir privatų finansavimą ir projektus. Nes, tiesąkant, privatus sektorius niekuomet nenori prisimti pilnos atsakomybės. Pane Lukininai, buvo užduota ne vienas klausimas, ar norite atsakyti. Ir jeigu taip, tai dėl Manchesterio geležinkelio projekto, tai mielai ir prie jo sugrįžtume. Na taip, mielai, mielai. aišku, jeigu būtų finansuojama. Na, buvo užduota nemažai klausimų. Na, tikriausiai negalėsime išsamei atsakyti juos visus, nes tikrai jie, jų yra daug, sudėtingi. Taigi, ap, sureaguosiu į keletą klausimų. Na, atrodo, kad daugelio klausimų metu nuskambėjo susirūpinimas, kaip galima būtų tinkamiau panaudoti fondų lėšas ir užtikrinti finansavimą. Na, taip, reikia sieti viešą ir privatų finansavimą. Ir mano paskutinėje skaidruolėje buvo viena iš pagrindinių schemų, kurios leistų nustatyti struktūras ir vėlgi tokiu būdu galima būtų uh, užtikrinti finansavimą ir investicijas. Ir to, tokiu būdu kiekvienas investuotas euras į šios projektus duotų didžiausią pridėtinę vertę. Buvo išduota ir kitų klausimų, kaip užtikrinti finansavimą iš per EIB. Kiek, na, kiekvienas uh, potencialus skolininkas gali kreiptis su finansavimo prašymu EIB ir tuomet jau EIB įvertins tinkamumą, tai yra ar taip pat atitinka šešias prioritetinės rytės, kurias nušvenčiau savo pasisakymų metu, jeigu, pažiūrėjau, tai liečia transeuropinius tinklus, toks finansavimas gali būti užtikrintas, toliau bus įvertinami techniniai, ekologiniai ir aplinkosauginiai projektų aspektai. Ir jeigu e, tie aspektai netitiks reikalavimo, tuomet nebus užtikrintas finansavimas. Aišku, turiu, mes taip pat esame bankas, todėl ir pelno uh, aspektas yra svarbus, nes tai nėra dovanos, tai yra paskolos. Taip pat 2008-2009 metų projektų sąrašas. Ši tema buvo liečiama daugelyje klausimų. Tai yra, iš tiesą sakant, PPP projektai. Tai yra, tai yra EIB 2008-2009 metų laikotarpį palaikyti PPP projektai. Tai nėra kažkoksai e, nebaigtas projektų sąrašas. Ir konkretus jau yra sąrašas ir aišku yra tam, tikrinis, tam tikras sektorinis susiskaldimas. Jeigu norėsite, galiu atkreipti dar dėmesį į septintą skaidruolę paskutinę eilutę ir ten kalbama apie e, ten dešimties PPP nuošimčiai. Na ir tiesą sakant, mes liečiame, siekime maždaug 40 procentų. Aišku, kai mes finansuojame transeuropinius tinklus, tai tiesą sakant, metiniai sviravimai priklauso nuo tų sandorių, kurie buvo atlikti per tuos metus ir kurie turi būti finansuojami. Uh, Mes palaikome visas transporto rušis, tačiau teikiame pirminybę aplinkai palankiems projektams. Taigi tai iš tiesų yra mūsų transporto politikos politi prioritetas. Taip pat buvo užduotas klausimas, ar mes į tai atsižvelgiame, kai planuojame ateities projektų finansavimą. Jeigu pažiūrėsite į pabaigą mano prezentacijos Kalbėtis kalba be mikrofono. Ar yra konkrečių mm, aplinkai palankių ir aplinkai nepalankių transporto rušių uh, skaičius, nuošimčius. Na, Tiesą sakant, toje lentelėje yra tik tais geležinkelių transporto projektų nuošimtis, tačiau nėra pateikti duomenys apie e, investicijas į kitas transporto rušis, pavyzdžiui, jūrų, vidaus laivybos ir panašiai. E, tokių duomenų nėra lentelėje. Tačiau, kaip jau ir minėjau anksčiau, kiekvienas projektas, kuris yra finansuojamas per EIB, turi būti palankus ir nepriekaištingas aplinkosauginių požiūrių. Tai yra mūsų kiekvieno projekto vertinimo sudėtinė dalis, tai yra aplinkosauginiai aspektai. O kai dėl ateities, tai jau minėjau anksčiau, kad kad galbūt mes ateityje įvertinsime LGDT e, e, galimybės, tai yra žalesnio transporto galimybės. Ir nedaugelis geležinkelio transporto projektų remiasi transporto rizika. Prancūzija būtų tokių pavyzdžių, tačiau uh, tie mastai netokie dideli, kaip pavyzdžiui, kelių eismo srityje. Taigi kartu su komisija mes svarstume, kokiomis prienomis galima būtų um, užtikrinti did, did, didesnį projektų finansavimą geležinkelio srityje dėl Margarit fondo ir galimybės gauti finansavimą per Margarit fondą. Tai šis fondas yra nepriklausomas ir yra mm, patariamoji komanda, kuri investuoja yra nepriklausomas investicijų komitetas, kuris konsultuoja. Mm Ir jeigu ką nors domina finansavimas per Margaret fondą, tai galima kreiptis į patariamą tarybą ir ji nuspręs, ar atitinkami projektai atitinka kriterijus. Taip pat buvo užduotas klausimas ir dėl PPP sąrašo, ar tas sąrašas baigtinis. Ne. 2008-2009 metų nuostata egzistuoja. Pradėti. Bet tie projektai buvo pradėti ir baigti. Danijos atstovas klausė dėl PPP ir dėl kliučių, kurios trukda juos įgyvendinti. Na, keletas. Pavyzdžiui, realistiškas rizikos pasidalymas. Tai iš tikrųjų vienas iš pagrindų dalykų, tai jau beveik stereotipas kai teigiama, kad riziką turi prisimti ta pusė, kuri gali geriausiai ją valdyti. Bet tiesą sakant, tai yra nerealistiški lūkesčiai iš abiejų pusių dėl to, kaip turėtų atrodyti tinkamas rizikos pasidalymas. Kai kalbame apie privatų sektorių ir jie, kai jam reikia prisimti riziką, tai tuomet privatus sektorius, jeigu jis nepatenkintas rizika, E, bandys už tą rizikos prisimimą gauti kiek manoma didesnės premijas. O Na ir jeigu, tarkim, tai bus priva... viešasis sektorius, jeigu tai bus um, kažkokie patariamieji organai toje srityje, tai gal tikrai vertėtų pagalvoti apie jų sukūrimą, kurie leistų tinkamai padarinti, padalinti riziką. Pavyzdžiui, EPEC tokiu būdu galima būtų uh, suteikti geriausias praktikos pavyzdžių viešojo sektoriaus uh, instancijoms, kurios vykdo viešuosius pirkimus. Ir tarkim, kai dvi šalis vykdo vieną bendrą projektą, tai tuomet jos vykdote vieną PPP ir daugiau jų nevykdo. Tačiau labai svarbu, kad būtų užtikrintas tvarumas. Pirmieji bandamiai projektai paprastai būna sudėtingiausi ir greičiausiai ir sandorių kaštai yra pernelyg dideli. Tačiau, kai jau praktikai nusistovi, tai tuomet yra daugiau patirties privataus ir viešojo bendradarbiavimo srityje ir tokius projektus vykdyti lengviau. Ir net jeigu uh, E, egzistuoja, pro, kai egzistuoja projektų testinumo galimybė, tai net jeigu ir pirmasis projektas pasirodytų nesėkmingas, vis dėlto e, galimybė tęsti bendradarbiavimo projektus rytyje yra patraukli ir užtikrina finansavimą. Kai kas kalbėjo apie energetikos projektus, norėčiau priminti, kad transportas yra vienas iš šešių mūsų turimų prioritetų. Aš pristačiau visus infrastruktūros fondus, kurie atlieka investicijas ir tai, aišku, apima ir energetikos rytį. Čia nebuvo kalbama viskirtinai vien tik apie transportos rytį. Dėl, toliau dėl privataus ir viešo bendradarbiavimo partnerysčių. Uh, nacionalinės auditorumai atliko um, tyrimus, bandant įvertinti PPP projektų uh, veiksmingumą Junktinėje karalystėje. Buvo atlikti tokie tyrimai ir paaiškėjo, kad PPP užtikrina gerą finansavimą ir lėšų skirimą. Aš nekomentuosiu to konkretaus projekto, tačiau tikiuosi, kad man pavyko atsakyti daugumą iš užduotų klausimų. Aš nenorėčiau pradėti antrojo ar trečiojo klausimo etapo. Jūs, aišku, atrodote labai gerai, kaip prašote. Mm, suteiksiu Jums galimybę trumpai pakomentuoti, tačiau tai ir viskas, ponė Lichtenbergera. Absoliučiai. Mes. Mes esame išnagrinėję transeuropinių tinklų temas ir ten pasakyta, kad Europos investicijų bankas teikia aiškę informaciją Europos parlamentui. Ką mes gavome? Mes gavom nekonkrečius atsakymus apie 10-13 metų perspektyvą ir tai neatitinka to, ką, ko reikalauja Europos parlamentas. Aš labai pageidaučiau, kad mūsų bendravimas pereitų į kitą lygmenį. Mes juk priimame sprendimus, kurie po to turi būti įgyvendinami Europos investicijų banko, tuo tarpu tos strategijos netenka prasmės, nes bankas netlieka savo darbo. Ačiū, Michael, vieną minutę. Aš klausiau, kaip atrodo artimiausi dešimt metų, jeigu mes realizuosime daugybę projektų per dešimt metų, o ateityje po dešimties metų daugiau neturėsime tokių projektų. Mes sukursime didžiulį rinkos burbulą, o kur dėsim visus tuos bedarbius po to? Aš pateikiau Vokietijos pavyzdį, kodėl Vokietija ir sustabdė visus PPP tipo projektus, nes tai sukuria puslės. Uh, Ar jūs turite atsakymus į šios klausimus? I, I think I'd, uh... Aš sureaguosiu į užduotus klausimus. Pirmiausia, ponas Pakė jau kalbėjo apie tai, kad PPP tai nėra panacėja, nėra sprendimas apskritai viskam. Aišku, uh, viešojo ir privačiojo sektoriaus e, partnerystės turėtų būti naudojamos kaip finansavimo forma, tačiau nebūtinai e, ši priemonė reikalinga kiekvienam projektui ir nebūtinai visada reikia organizuoti viešosios pirkimus. Kitas dalykas, mes daug šiandien kalbame apie PPP, nes e, ši partnerysčių forma yra gan populiari rinkose, tačiau e, turiu pasakyti, kad mes neteikiame pirmenybės vienai ar kitai finansavimo formai. Tiek projektai finansuojami per viešųjų pirkimų procedūrą, tiek e, per viešo ir privataus sektoriaus e, finan... partnerysčių finansavimą yra vienodai vertinami. Ačiū labai, ponia Lukanenai. Esu tikras, kad jūs susidarėte įspūdį, kaip Lainenas turi jaustis tarsi vadovaudamas kokiams pirmenybėms, paskirstydamas narių klausimus. Noriu padėkoti Jums už tai, kad atvykote šiandien čia į šį posėdį ir perskaitėte savo pranešimą bei atsakėte į mūsų narių klausimus. Dėkoju už tai, kad išklausėte mūsų pastabas. Esu įsitikinęs, kad Ne visi um, mano, kad PPP uh, priemonės yra pačios geriausias, tačiau aš galvoju, kad svarbu pabrėžti galimybę pasinaudoti Europos investicijų banko teikiamo, teikiamą paramą, teikiamomis paskolomis, e, finansuojant įvairius projektus. Tokiu būdu galėsime įgyvendinti savo siekius transporto sektoriaus srityje ir e, laikytis e, anglies e, mažinimo įsipareigojimų. Taigi noriu padėkoti už jūsų pranešimą. Tikimės, kad gegužę vėl sulauksime jūsų vizito ir surenksime panašius klausimus. Ačiū Jums labai. Kolegos, pereisime prie kitų klausimų. Neturiu jokių pranešimų, jokių pastabų. Ar kas nors norėtų ką nors paklausti? Jei ne, tuomet pirmadienį, balandžio 21, 27 dieną, sako pirmininkas, iš tikrųjų tai antradienį, susitiksime vėl 15 val. Noriu padėkoti už jūsų dalyvavimą posėdėje ir už jūsų discipliną, užduodant klausimus nelgiau nei 3 minutės. Noriu padėkoti ir vertėjams. Noriu padėkoti visiems užtikrinantiems, kad šis posėdis būtų sėkmingas. Dėkuoju.